Niekas neprieštrauja, tai patvirtinta. Šio posėdžio protokolas bus pateiktas parlamentui patvirtinti per kelias artimiausias dienas, jeigu niekas neprieštraus. Rezoliucijų kopijos bus išsiųstos